Turkijos valdžios institucijos e, paprašė panaikinti imunitetą dviejų kolegų. Lenkijos valdžios institucijos, e, ponai Vaškevičius ir ponas Sikerskio, autorių imunitetą paprašė panaikinti. E, ir šitie prašymai buvo pateikti atsakingam teisės reikalų komitetui. O